So, good afternoon and welcome to uh, the meeting with the Development Committee. We are on item number. Sveiki. Susirinkę į vystomojo bendradarbiavimo komiteto posėdį. E, pirmasis dabar tvarkės punktas dabar tvarkės tvirtinimas. Ačiū. Toliau antrasis punktas pirmininko pranešimai. Uh, Norėčiau visų pirma papasakoti apie vystomojo komiteto e, sudėties pasikeitimą po to, kai Junktinė karalystė išstojo iš ES. Komit, komiteto dydis nepasikeitė ir toliau e, jis bus 26 narių dydžio. Pasikeitė politinių frakcijų sudėtis. EPP gauna e, vieną narį visą teisį narį ir, ne, ir vienas, vienu nariu iš neprisijungusių prie frakcijų parlamento narių sumažėja. Taigi APP septynis narius turės, Sotsdemai penkis, Renių keturis, Žalieji tris, ID frakcija trys, EKR du, GUNGL vieną ir neprisijungusių prie frakcijų narių bus vienas. Uh, Pagal parlamento taisyklių 209 taisyklę e, pirmininkas praeitą savaitę pranešė apie nominalę komitetų sudėtį ir viena šio komiteto vieta lieka laisva. Ir pagal 209 taisyklę e, buvo patvirtinta elektroninė e, balsavimo komitetuose tvarka. E, sprendimas dėl narių paskirimo e, įsigalios tik tada, kai apie tai plenarnėme posėdėje praneš pirmininkas. Todėl komitetų e, sudėtis nesikeis į, bent iki kitos parlamentinės sesijos, kuri įvyks 2010 kovo 9. Toliau dėl daugiametės finansavimo programos. Po priimto sprendimo jau ir nuspręsta pradėti dėrybas dėl visų E, pasiūlymo dalių, ypač dėl vadinamosios darybinės dėžutės, dėl kurios sprendimą, sustarimą turės pasiekti Europos vadovų taryba. Kol kas suspenduotos dalis dėl valdysenos, e, išlaidų viršutinių ribų, migracijos ir EFSD plus fondo. E, šiuo, dėl šio pastarojo punkto tik tai politiniai darybos buvo suspenduotos, e, toliau bus varstomi techniniai aspektai. E, dėrybinės komandos sprendimas perduotas parlamento pirmininkui, Europos komisijai ir tarybai ir bus dar kartą pakartotas vyksančiame trišalio dialogo susitikime ketvirtadienį vasario 20-ąją. Toliau. Įvykusių posėdžių protokolo tvirtinimas, jei neturite jokių pastabų iki šio posėdžio pabaigos, tie protokolai bus laikomi patvirtintais. Ir dabar periname prie penktojo darbo tvarkės punkto. Skerių antplūdis rytų Afrikoje. E, atsiprašau, ar kas nors iš komisijos norėtų ką nors pasakyti, ar turi kokį nors specialių pranešimų mums? Uh, Tuomet penktasis darbo tvarkės punktas, skėrių antplūdis Rytų Afrikoje, pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas. Kalbėsime apie e, skrydį skėrių antplūdį e, Afrikos kišulyje, Etijopijoje, Kenijoje ir Somalija. Šios šalis patiria šį antplūdį ir E, tikima, prognozuojama, kad šiais metais e, antplūdis bus ypač pražutingas ir sunaikins derlių bei maisto e, produktų šaltinius. Paprastai dėl liūčių skiriai labai sparčiai dauginasi ir jeigu niekas, nieko nebus daroma, iškils pavojus aprūpinimui maisto produktais 13 milijonų žmonių ir yra grėsmė, kad krizė paprastai paplisti Džibutį, Eritriją, Ugandą, Pietų Sudaną, nes e, skėrių e, būriai gali e, nuskristi iki 150 km per dieną. Turime svarstyti, ką daryti, kad krizė būtų įveikta. Aš nebepristatinėsiu visų kalbėtojų, nes dabar jau esame pasirengę keitimusi nuomoniai ir noriu pasisveikinti su uh, E, direktorė Dominik Buržon iš maisto, ponų Dominik Buržon iš maisto apsaugos organizacijos. Žodis jums. All, like... Dėkoju, pirmininkė. E, visų pirma, noriu padėkoti jūsų komitetui už tai, kad įtraukėte šį punktą į jūsų šios dienos darbo tvarkę. Ir aišku, noriu padėkoti ir Europos komisijai už nuolatinę paramą. Taigi, kalbant apie dykumų e, skerių antpulį e, Afrikoje, tai e, situacija, kaip minėjo pirmininkas, kelia didelį susirūpinimą. Pradėsiu nuo bendrojo konteksto, kas iš tikrųjų atsitiko. Taigi, šiame žemėlapyje matome, kaip per pastaruosius 18 mėnesių keitėsi ten situacija. Nuo 2018 metų regione stebėjome du ciklanus, kurie atnešė stipres liūtis, ypač jie buvo jaučiami Omane, Saudo Arabijoje ir Jemene. E, yra tokių regionų, kurie labai sunkiai pasiekimi, ta situacija ten labai sparčiai keitėsi, o e, kuomet atėjo sausra, e, skirys, skiriai pajudėjo dviem kryptimis į šiaurę ir į pietus. E, vėlgi e, e, išsiperėjo naujos kartos skirių, o po to, kada atėjo sausra vėl, jie pajudėjo link šiaurės rytų į Etijopiją ir į Somalį. Tai buvo 19 metų birželio mėnesį. Paskui e, jie pajudėjo rytų Etijopijos ir šiaurės Somalijos link. E, paprastai e, šalis tokiais atvejais imasi kontroliavimo operacijų ir kuomet sąlygos daugintis skeriams pablogėja, jie išmiršta, bet problema ta, kad pereitų metų gruodžio 7 7 dieną e, praužė didelis ciklonas ir pastumėjo e, ir, e, ir e, pagerino e, sąlygas skiriams masiškai daugintis Šiaurės rytų Somalijoje ir Etijopijoje. Ir tada gruodžio 28 dieną greta Somalio ir Etijopijos uh, Antplūdį patyrė ir Kenija, e, kelios kolonijos, e, kelis piečiai e, pasiekė šalį dėl ten susidariusių palankių sąlygų. Taigi situacija dabar regione tokia, kad skirių antplūdis stebimas didelėje Kenijos dalyje, e, šiaurėje ir centrinėje dalyje ir taip pat judama ir Tanzanijos ir Ugandos kryptimi. Taigi e, daug skerių šiuo metu deda kiaušinėlius e, ir matome, kad trijose šalise, tuose trijose šalise prasidėjo masinis perėjimas ir tai, tai leidžia susidaryti kolonijoms arba spiečiams. E, dėl e, e, tarptropikinės konvergencijos vėjų kryptyse, kai iš šiaurės ir iš pietų ateinantis vėjai susiduria, tikriausiai e, susidarys palankios sąlygos naujoms kerių kartoms e, Kenijoje. Ir tada tikriausiai vėl bus judama šiaurės kryptimi Etijopijos, Somalio, pietų e, Sudano kryptimi ir ko gero link Džibučio, Eritrejos ir gali net pasiekti pietų Sudaną o kai kurie gali net perskristi, kaip buvo minėta pučiami vėjo, jie gali e, e, dideliais atstumais perskristi ir tokiu būdu gali pasiekti Indijos ir Pakistano sieną. Taigi, kaip jau e, pirmininkas taip pat minėjo, ši situacija yra kelianti didelį nerimą. Tokią situaciją, sunkę situaciją Somalijoje, Etijopijoje matome pirmą kartą po 25 metų, o Kenijoje po 17 metų pertraukos. E, e, Etijopija, Somalis ir Kenija, vien tik trys e, šalys E, patyrė e, tokį poveikį, kad 13 e, milijonų žmonių apsirūpinimo maistu būklės požiūrių pateko į trečiąją plus kategoriją. Eina kalba apie kiekybę, maisto kokybę, kiek reikia išleisti tam, kad elementarų maistą nusipirkti arba net pereinama prie tos stadijos, kai tenka pardavinėti savo turtą, kad galima būtų išsimaitinti. Taigi, e, kai kalbame apie maisto ir saugos e, žemėlapį, tai jau galime sakyti, kad 9,75 milijonų žmonių patenka į regionus, e, kur skėrių poveikis yra labai didelis. Na, gera žinia e, visoje šioje diskusijoje yra tai, kad e, žemės ūkio kultūrų augimo kalendorius e, yra mums palankus. Aš minėjau, kad antpoliai prasidėjo pereitų metų pabaigoje. Tai reiškia, kad kultūrų e, sodinimų sėjimo sezono pabaigoje. E, o dabar esame tarp dviejų e, kultūrų auginimo sezonų, taigi dabar turime galimybių langą sukontroliuoti šį proveržį. Jeigu nepavyks, tai tada sulauksime didžiulių kolonijų, didžiulių spiečių, ir e, kaip tik jie atsiras e, e, naujo sėjos laikotarpio pradžioje ir tai sukels labai didelę grėsmę maisto saugai. Taip pat, kaip matote, šis regionas yra svarbus ne tik kultūrų auginimui, bet taip pat ir kaip ganyklos, E, taigi e, tai be jokios abejonės iš karto tiesiogiai e, gyvulius liečia, bet kai sakome gyvulius, tai reiškia taip pat, kad ir tiesiogiai paliečia vaikų mytybą. Žinoma, FAO nuo pat pradžios atidžiai stebi šią situaciją reikia pasakyti, kad Tai e, patenka į FAO organizacijos įgaliojimus nuo pat pradžios, nuo 1945 metų. E, ir e, vienas iš postumių buvo toksai skerių antplūdis. E, mes padedame nuo to kenčiančiom šalims, rengdami prognozes, rengdami specialistus ir e, teikdami kitokią pagalbą. Šį kartą svarbu suvokti, kad situacija yra nepaprastai sudėtinga. E, Kartai šalis gali pačios susidoroti su tokiais dalykais, bet šiuo atveju taip nėra. E, kaip sakiau, Kenijoje praėjo 17 metų, Somalijoje, Etijopijoje 25 metai nuo paskutinio karto, kai e, padėtis buvo tokia grėsminga. Taigi mūsų strategija atitinka taip pat ir globaliojo tinklo kovai su maisto krize formatą. Mes žinome, kad e, komisarė Mimica ir komisaras Tiljanydis buvo tarptų, kurie inicijavo šį tinklą, kuriame kalbama apie humanitarnės pagalbos e, ir kitus partnerius e, sujungti, kovojant su panašiomis krizėmis. E, mūsų požiūris štai koksai. Mes norime pradėti veikti dabar, tarp sezonyje, kad e, sustabdytume maisto saugos e, situacijos blogėjimą per ateinančius kelis mėnesius. Tam reikalingi du e, veiklos ramšiai, tai visų pirma kontroliuoti dykumų skėrių plitimą, vykdant veiksmus iš oro ir, ir ant žemės, Na ir greta to e, reikia remti e, tas bendruomenės, kurioms iškilo pragyvenimo rizika dėl skėrių antplodžių. E, paskutinį kartą 2003-2005 metais buvo atliktas nepriklausomas vertinimas, kuris parodė, kad tokiuose situacijose būtina ir kontroliuoti skerių plitimą, ir paremti paveiktas bendruomenės. Taigi tai yra mūsų aiškus prioritetas. Mes aktyvavome e, visas priemonės e, visoje FAO organizacijoje, mobilizuodami tiek e, žmogiškuosius, tiek finansinius išteklius. Dirbame su DEFCO, kitais generaliniais direktoratais ir kitais išteklių partneriais, kad E, per e, trumpą laiką e, sukauptume bent 76 milijonus dolerių tokioms operacijoms, kurios yra reikalingos. Yra tikimybė, kad tas skaičius gali aukti ir toliau. Iš 76 milijonų kol kas gavome 21 milijoną, kad galėtume e, imtis tų operacijų ir noriu akcentuoti, kad ypač svarbu yra gauti likusią sumą, žvelgiant taip pat ir į ateitį, atsižvelgiant į tai, kad e, jeigu nepradėsime veikti dabar, tai paveiks maisto saugos situaciją ir tai savo ruoštų padidins humanitarinės pagalbos poreikį ir prives prie to, kad teks teikti e, masinę paramą maistu. Taigi, ponė Pirnikė, tiek ir norėjau pasakyti, mielai atsakysiu į klausimus. Ačiū direktoriu už pristatymą, dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams, o po to nariai galės užduoti klausimus. Taigi, Elena Micu, žodis jums, jūs esate DEFCO generalinio direktorato atstovas. Ačiū pirmininkė, ačiū Dominik. Iš tikrųjų, šios mes dabar aptarėme labai svarbų klausimą, labai rimtą. Tie, kurie nematė vaizdo medžiagos, e, tai tas dykuminių skyrių antplūdis yra išties stebinantis ir keista, kad tai vyksta 2022 metais, kai kalbame apie technologinį amžių. Ir labai svarbu veikti greitai, kaip buvo paminėtas, sprendžiant šią problemą reikalingas toks atsakas, su kurio pagalba būtų galima daryti įtaką humanitariniai situacijai. Reikia didinti bendruomenių atsparumą, nes kalbėjome apie tas bendruomenės, kurios jau dabar patiria sunkumų. Ir Afrikos kišulyje ūkininkaujančios bendruomenės e, patiria ir sausrų poveikį, jų situacija iš tikrųjų yra nelengva ir dar prie to prisideda nestabilumas pačiame regione. Todėl e, reikia padėti iš įvairiomis prasmėmis. Ir kaip minėjo Dominikas, mes pasitelkėme tą pasaulinį tinklą, kovodami su humanitarinė krize ir iš komisijos ir ECO ir DEFCO generalinis direktoratas ir valstybės narės dirba taip pat nacionalinės, regioninės valstybinės valdžios institucijos ir IGAT organizacija, kuri yra Džibutė ir kuri dirba regione, taip pat Afrikos sąjunga. Ir visas šis organizacijų tinklas e, dirba kartu. Norėčiau priminti, kad praėjusiais metais apie 130 milijonų žmonių patyrė e, su maistu, apsirūpinimo maistu susijusią krizę. O Dėl šio dykuminio skėrio antplūdžio šie skaičiai gali būti dar didesnė. Turime dirbti skubiai ir ne tik atlikdami analizę pasaulinių lygmenių ir perspėdami apie šią situaciją, bet turime imtis labiau koordinuotos veiklos, kadangi reikia veikti skubiai. Kaip minėjo Dominikas, jeigu nepaskubėsime, gali prasidėti sodinimo sezonas ir pasiekmes gali būti blogesnės. Taigi mes mūsų komisijos tarnybos stengiasi mobilizuoti galimybės ir surinkti maždaug 11 milijonų ir ši suma bus patvirtinta tikėkime savaitės pabaigoje ir iš DEFCO ir iš 10 milijonų iš DEFCO direktorato ir iš ECO direktorato bus skiriamos lėšos. ir surinksime 30 milijonų ir prie tų 76 milijonų, kurių reikia. Uh, ES imasi vadovaujančio vaidmens ir e, valstybės narės per artimiausias savaitės ir mėnesius dar prisidės prie šių lėšų, nes ES nori imtis e, atsakingo vaidmens iškilus tokiai netidėliotinai situacijai kaip šia. turime dar panagrinėti atsparumo klausimą, nes šiandien mes kalbame apie dykuminius skėrius, vėliau gali atsirasti kitokios problemos, todėl reikia investuoti lėšas į mokslinius tyrimus ir plėtrą, taip pat darnų požiūrį, inovacijų prasme reikia nagrinėti šių vabzdžių fiziologiją, ir kitus dalykus, kad e, neužpultų ir kitokie kenkėjai, nes žemės ūkio ir maisto sistemose šie kenkėjai kelia didžiausių problemų. Todėl per artimiausias dienas ir savaitės mes gausime dar daugiau informacijos dėl ES žaliojo kurso O dėl strategijos Afrikai mums reikia daugiau mokslinių tyrimų pajėgumų susijusių ir su klimato kaita. Ir tai yra ne vienadienis reikalas, bet struktūrinis ir besitęsintis. Reikia išnagrinėti ir kaip veikia maisto sistemos. Taigi mes kartu su kitomis agentūromis atliekame, taip pat su FAO atliekame svarbų vaidmenį. Mes norime stiprinti atsparumą apsirūpinant mastu ir per metus turėsime, bus, šiais, už metų bus surinktas jungtinių tautų aukščiausiojo lygio susitikimas apsirūpinimo maistų klausimo. Matome, kad esama iššūkių susijusių su klimato kaita ir tą riziką labiausiai patiria pažeidžiamos bendruomenės. Turime aptarti ne tik e, žmonių vystimasi ir taiką, bet taip pat žemės, vandens klausimus ir spręsti tokias problemas kaip e, dykuminių skėrių antplūdžiai, dėl kurių nuostolių patiria vietinės bendruomenė, bendruomenės. Mes dirbsime su FAO. E, balandžio antrą dieną parengsime ataskaitą dėl maisto krizės ir tikėkimės, kad per pasaulinį tinklą bus surinkta net ir daugiau lėšų. Ačiū, dabar kreipiuosi į narius. Galite užduoti klausimus. Pradėsiu pats, turiu du klausimus. Pirmasis toks. Ar būtų galima pasakyti, kad vis regionų, šiame regione šalys koordinuoja savo veiksmus. Jūsų nuomonė, ar vyksta toks koordinacinis darbas? Ir o mums, ES, labai svarbu suprasti, kaip jūs minėjote, dabar yra pats laikas veikti, taigi mums svarbu žinoti, ar reikia tik finansinių lėšų, ar dar ko nors reikia, ar ES turėtų imtis kitokių veiksmų ir norėčiau suteikti žodį ponui Burman iš socialistų frakcijos. Ačiū, noriu padėkoti už prezentacijas. E, mes suprantame, kad tai skub, skubaus e, dėmesio reikalaujantis klausimas. Norėčiau grįžti prie analizės aspektų, ypač po pastarųjų komisijos atstovo pastabų. E, kas mūsų laukia. Ar, ar tai yra reguliariai pasikartojantis natūralus reiškinys, ar kita vertus, vertinant krizės mastą, galime išvelgti ir klimato kaitos pėtsaką. Ir tai yra analitinis ir praktinis klausimas. Ir tai susijęs su Tomo, ką tik užduotų klausimu, jūs teisingai uh, sakėte, kad reikia stiprinti vietos ir tarptautinius gebėjimus atremti tokias krizes. E, ką konkrečiai padės nuveikti mūsų pagalba? Tarp, tarp nacionalinių mastų, taip pat konkrečiose šalise partnerėse, taip pat inžinierinių požiūrių, ką mes darome ir ką turime nuveikti, kaip politiškai reikia pristatyti mūsų iniciatyvą. Uh, Ačiū. Ir Karolin Raus iš Žaliųjų taip pat užduos klausimą. Oui, merci, et puis merci. Ačiū. Ačiū už prezentaciją. Noriu pasidalinti kai kuriais pastebėjimai. Kaip suprantu, sėklos bus siejamos e, kovo arba balandžio mėnesį kreipiuosi į komisijos atstovą 2018-aisiais, kas nutiko, kaip buvo išnaikinti tuo metiniai e, kenkėjai, tuo metu užplūdė e, e, kenkėjai, žinau, kad buvo panaudojami purškiami pesticid, pesticidai. Ar šiuo atveju taip pat išeitis yra tie iš oro purškiami pesticidai, ar galima, galimi ir kiti sprendimai? Ponas Noizer, e, komiteto vicepirmininkas iš Sosdemų. Ačiū kalbėtojams. Turiu porą klausimų. Visų pirma, dėl 13 milijonų žmonių, kuriems jau dabar reikia humanitarnės pagalbos. Uh, kokias priemonės ir operacijas planuojate ir, ir kokias jau įgyvendinate. Toliau, kaip man šis naujas globalinis tinklas, kovojantis su maisto produktų krizėmis, dalyvauja šiuose pastangose. Jūs sakėte, kad mm, stebite, kaip e, žmonės išgyvena ten ir kad rūpinatės, kad jie galėtų išgyventi, kaip tai vyksta. Taip pat, kalbant apie gerą valdyseną, Somalis ir Eritrėja nėra pavyzdinės šalis šiuo požiūriu. Kaip ketinate dirbti su tų šalių vyriausybėmis? Ir galiausiai Eko atstovas um, paminėjo vieną svarbų dalyką. Dėl dabartinės krizės turime mąstyti apie e, tvaresnius sprendimus, kad pasirenktume ateičiai. Turime išnagrinėti savo maisto produktų gamybos sistemas ir jų atsparumą, kaip galėtume tobulinti šią sritį. Ačiū, sako pirmininkas. Mm, išklausime visų klausimų ir dabar žodis FAO direktoriui, o paskui komisijos atstovai e, atsakyti klausimus ir padaryti baigiamasias išvadas. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Noriu padėkoti Europos parlamento nariams už puikius klausimus. Pabandysiu atsakyti ir tikiuosi, kad man pavyks. E, pateikti atsakymus. Vis pirma, dėl koordinavimo tarp e, pačių e, paliestų valstybių. Ši krizė e, pradėjo plėtotis metų pradžioje. Kaip žinote, neseniai vyko Afrikos vadovų susitikimas Adis Abeboje ir FAO organizacija sušaukė e, visų atstovų susitikimą, dalyvavo visų e, paliestų e, šalių e, žemės ūkio mi, mi, ministrai, taip pat Pietų Afrikos skėrių kontrolės organizacijos atstovai. Buvo užmėgstas dialogas, vyko vaisingas keitimasis nuomonėmis dėl bendro požiūrio ir šalims E, svarbiausia tai, kad būtų iš karto ne, ne, netrukus imtasi veiksmų. Taip pat buvo kalbėta apie tai, kad prireikus būtų galima vykdyti tarp valstybinės operacijas. Pavyzdžiui, ponas Noizer kalbėjo apie tai. E, Dikumų ske, skeriai palei Sudano sieną, tarkime, iš, ir vertinant šią situaciją, reikia išsiaiškinti, yra pakankamai pajėgumų atremti krizę, jeigu jie perskristų ir permesti tas operacijas iš Kenijos į pietų Sudaną. Kad laiku būtų galima kad laiku būtų galima imtis veiksmų. IGAD. Mes IGAD pirmininkauja maisto saugos grupiai. E, E, ir darbas vyksta įvairiais lygmenimis politinėme ministrų ir paskui dirba techninės ekspertų grupės, kur keičiamasi techninio pobūdžio informacija apie maisto produktų saugumą bei priemonės, kurių reikia imtis, kad um, būtų užtikrinta situacijos kontrolė. Ir visa tai susiję su regioniniu e, to globalinio pasaulinio tinklo maisto krizėms įgyvendinimu vietoje. Uh, visi partneriai siekia skleisti informaciją apie tai, kad e, tai skubu, skubių veiksmų reikalaujanti situacija, kad reikia imtis humanitarinių veiksmų. E, taigi galima kalbėti apie Europos vystomąją, vystomojo bendradarbiavimo ašį. E, buvo daug kalbėta apie E, iš ankstyvojo etapo veiksmus pastaraisiais metais, apie tai, kad daug pigiau yra iš anksto investuoti, o nelaukti, kol krizė e, visiškai užaštrėja. Todėl ponas Mark Lokok e, skubios pagalbos koordin, krizių koordinavimo e, vadovas buvo ir ragino skirti reikalinga suma apie 17 milijonų dolerių šiam atsakui. Ponas Bulman taip pat uždavė klausimą, ar tai susijęs su klimato kaita. Kaip matėte iš pirmojo žemėlapio, šią situaciją sukėlė du ciklonai tame tuščiame kampe Jemene ir viską dar pa paaštrino dar vienas ciklonas, kuris kilo rytų Etijopijoje ir šiaurės rytų Somalija. Ar tai galima paaiškinti klimato kaita? Kol kas nežinome, bet žinome, kad klimato kaita. E, su klimato kaita siejami reiškiniai yra bes pasikartojantis e, katastrofiniai e, gamtos reiškiniai ir šiuo atveju taip ir yra. Kaip bus e, panaudojama mūsų numatoma pagalba? Čia perėsiu iš karto prie jų, vieno iš jūsų, ponia, užduotų klausimų. Mūsų strategija apima e, priemonės kontroliuoti, skirtas kontroliuoti dikuminio skėrio uh, populiaciją. Pastarosiomis savaitėmis stebėjau, e, kaip viskas atrodo. Skeriai jau yra skraidančių, suaugusių skerių būriai ir dar e, augančių skerių populacijos. Reikia užsimti stebėseną, reikia oro, stebėjimo iš oro gebėjimų, taip pat reikia, kad vietoje e, būtų žmonių, kurie stebėtų situaciją Reikia ir taip pat, kad būtų reikalingi darbuotojai vietoje, kurie galėtų purkšti tas skerių užplūstas vietovės. Be to, paraleliai, e, čia prisimename 2003-2005 metų krizę ir ko pasimokėme iš jos. Reikia imtis kontrolės priemonių, bet nepamiršti ir pasirūpinti ir žmonėmis, kur, kuriuos, kurie nu, nukenčia dėl tokių antplūdžių, užtikrinti jų pragyvenimo šaltinį. Ten, kur e, tie skeriai, tose teritorijose, kur, e, sker, kur, kurias skeriai užplūsta, e, šimtų procentų prarandami visi ištekliai nes žmonės nebeturi sieklų, kad galėtų pasitinuoja derlių, neturi galimybės e, šerti galvijų ir vykdyti kitokią veiklą. Atsakydamas į ponios Ros klausimą, noriu pasakyti, kad, kad dabar yra tas e, tarpinis sezonas tarp dviejų e, žemės ūkio veiklos e, etapų Ir kol kas jų poveikis yra mm, ribotas. Pavyzdžiui, e, Somalija kai kuriais atvejais, ten, tose teritorijose, kur nebuvo dar nuimtas derlius, tas derlius visiškai dingo šimtų procentų. Ir dabar e, atsiveria langas riboto laikotarpio, kol prasidės kitas žemės ūkio e, veiklos etapas e, kovo balandžio mėnesį esminiai pokyčiai, e, vertinant 2003-2005 metų atsaką į krizę, yra tokie, kad tais metais e, buvo naudojami tik tai e, pesticidai iš cheminių medžiagų, o dabar remiamasi bi, bio ekologiškais pesticidais paremtais įvairiais grybais ir kitomis kultūromis. E, E, tikėtina, kad šiuo atveju skerių dauginimosi galimybės bus labai e, apribuotos dėl tų e, dėl pesticidų. Bet kad skeriai iš, e, išdvėstų, reikia kelių parų. Viską apsprendžia konkreti situacija ir konkretus kontekstas. E, iš tikrųjų, reikia nusitaikyti į, į to, tokios stadijos skėrius, kurie dar negali skraidyti, kurie yra dar vab, neskraidantis vabžiai. Ir praškimas pesticidais yra paskutinio poveikio priemonė. Mes bandome ir e, panaudoti tuos biopesticidus, ypač e, saugomose teritorijose, draustiniuose. Pone Noizerį, jūsų klausimas. Iš tikrųjų, dabar 13 milijonų žmonių trijose e, krizės paliestose situacijose iškyla, e, jie išgyvena maisto stygių ir jiems reikia humanitarnės pago, pagalbos. E, pagalba jiems numatyta tų šalių humanitarnės pagalbos planuose. Tačiau E, iškilo rizika, kad tie žmonės patirs dar vieną šoką, kad, kad jų kančios dar nesibaigė. Svarbu nepamiršti ir to, kad be tų 13 milijonų žmonių dar 20 milijonų gyvena ant e, maisto stygiaus ribos. Ir tikėtina, kad jie prisijungs prie, tos, prie tų 13 milijonų, jeigu mums nepavyks užtikrinti situacijos kontrolės. Taigi tai labai svarbu. FAO organizacija dirbdama tose šalise dirba sudėtingai sudėtingoje situacijoje, bet mes ten dirbame jau ilgą laiką, daugelį metų. Somalija, Eritrėjoje ir palaikome dialogą su ekspertais, techniniais ekspertais. Ir netgi Somalija, pavyzdžiui, ten lankiausi prieš dešimtį dienų ir vyksta gana konstruktyvus dialogas su federalinės valdžios atstovais bei su valstybės valdžios atstovais, e, nes pastaro lygmenių priimami operaciniai sprendimai. Ačiū. You, Dėkoju. Direktoriui suteiksiu žodį komisijai dabar. Dėkui, e, mano manimu, Dominikas labai aiškiai atsakė į klausimus. Porą papildomų minčių, e, kalbant apie e, tai, ar reikia naudoti pesticidus ar ne, sprendžiame tą problemą su savo partneriais, eina kalba apie e, kontrolė paremta feromonais, e, nors e, nėra labai paprasta pakeisti e, pesticidus jais. Dar vienas dalykas 5 milijonus eurų skirime Afrikos sąjungai, kad sustiprintume e, kovos su rizika gebėjimus. E, čia įeina rizikos valdymo ir draudimo aspektai. E, aišku, mums reikia geriau organizuotis, geriau patiems pasiruošti, kad galėtume padėti toms šalims tapti atsparesnėmis per pastarosius 20 metų, žvelgdami į ateitį taip pat matome, kad tie šokai e, vis dažnėja ir darosi vis įspūdingesni, bet mes reikalaujame, kad žemės ūkio ir maisto srityse e, sustiprintume mokslo tyrimų e, ir technologijų gebėjimus turime pasiekti, kad tos šalis būtų atsparesnės, tame tarpe ir klimato e, kaitai. Jeigu to nepadarysime, jos bus vis labiau ir labiau pažeidžiamos. Taigi, busimojoje ES Afrikos strategijoje e, tai turėtų atsispindėti labai aiškiai. E, kitaip tuose sudėtingose Afrikos vietovėse ilgalaikių sprendimų nerasime. E, FAO, WFP ir ECO, girdami drauge, galime tikrai daug nuveikti ir ne vien tik tai kalbant apie finansavimą, kuris yra žinoma labai svarbus, bet mes galime generuoti gerų, e, išmoningų idėjų, kad e, ateities maisto sistemos būtų novatariškesnės, atsparesnės ir stipresnės ir galėtų atsilaikyti ne tik e, įprastiniams spaudimams, bet ir tokiais atvejais, kaip kad e, šis šokas. Dėkoju visiems už jūsų išvalgas, be jokios abejonės mes atidžiai stebėsime situaciją, ji kelia didžiulį nerimą. Na, o dabar, kolegos, e, turbūt žinote, kad e, kitą darbo atverkės punktą susijusi su išorės investicijų planu mes svarstysime draugę su biudžeto komitetu ir e, su kolegomis iš užsienio reikalų komiteto ir todėl pereisime į kitą salę. Džan 4Q1 ir e, aptarsime šį klausimą. Na, o šiame, šioje salėje dirbsime ir toje nuo 9 valandos, kur drauge pirmąjį klausimą aptarsime su užsienio reikalų komitetu.